Friends, uh, members, uh, we have already lost. Ponios ir ponai, mes jau praradome 8 minutės. Iš to laiko, kurį turėsime praleisti su mūsų komisijos nare, mūsų viešne, ponė Tyson. Tai jūs teiksim žodį, ponė Tyson. Ir tada suteiksiu galimybę panašiai ir šešėliniams pranešėjams po dvi minutės pasisakyti. Prašau, panė Taisa. Ačiū, panė pirmininkė. Gerima pirmininkė, gerimi parlamento nariai, labai smagu čia dalyvauti šiame posėdėje, kaip ir visada. Šiame užimtumo komitete ir Europos parlamente apskritai. Labai smagu, kad galiu pateikti savo pasiūlymą, kaip mes galime uh, socialinės apsaugos taisyklės koordinuoti. Kaip žinote, mūsų trys institucijos parengė bendrą deklaraciją, būtent šio klausimo, kad mes e, sieksime bendrų strateginių tikslų. Norėčiau e, padėkoti panai pranešėjai, panai Balašui, e, šešėlinėms pranešėjams ir linkiu jums visiems sėkmės, kurios jums tikrai prireiks, kad galėtume tęsti savo darbą, nagrindinami šį svarbų dokumentų paketą. Jeigu jūs paklautumėte europiečio, kas jiems labiausiai rūpi, paprastai atsakoma, kad e, jiems svarbiausia ir, ir, ir geriausia, žinoma, teisė tai yra laisvai judėti Europos Sąjungoje. Tačiau tai, tai neįmanoma be taisyklių koordinuojančių jų socialinę apsaugą. Tai tos taisyklės užtikrina, kad e, piliečiai judėdami būtent e, tarp valstybių narių nepraras savo socialinės apsaugos. Žinoma, valstybės narės prisima atsakomybę už e, formą ir už įgyvenimą tų socialinės apsaugos taisyklių. Tai yra nusatyta ir sutartyje. Ir tos taisyklės nurodo, kokiai sistemai priklauso judantis pilietis. Auksinė taisyklė šio koordinavimo yra ta, kad piliečiai visada turi būti apsaugoti viena sistema. Ir tik tai vienas vis ta sistema. Tai yra apskritai vieningo požiūrio principas. Nes taip yra, nu, pirmiausia, todėl, kad jie turi turėti aiškiai, nu, aišku, nurodymą, kur jie turi mokėti savo socialinės apsaugos įmokas ir kur jie gali reikalauti socialinių išmokų. Taigi, kągi mes čia keičiame? Mes atsižvelgime į socialinius, ekonominius ir e, politinius pokyčius. Mes gavome daug pasiūlymų iš valstybių narių ekspertų, ir tie ekspertai būtent e, turi įgyvendinti ir pritaikyti e, tas taisyklės kasdienėme gyvenime. Taigi, e, svarbiausios sritis tai yra nedarbo išmokos. Mes norime suteikti galimybę šešis mėnesius gauti tokias nedarbo išmatas vietoje dabar nustatytų trijų mėnesių. Kodėlgi pasiūlyta pratesti šį terminą? mes suprantame, kad dabar yra vienas milijonas bedarbių, kurie ieško kitose valstybėse narėse darbą. Atsižvelgiant į didelį nedarbą, e, didelį nedarbą kai kuriuose valstybės narėse ir į kvalifikuotų darbininkų trūkumą kitose valstybėse narėse, tai būtina užtikrinti darbuotojų mobilumą. Tačiau darbuotojai gali judėti ar būti mobilus tik tai e, pagal sąžiningas taisyklės ir sąlygas. Tai tai reiškia, kad e, negalima piknaudžiauti kitos valstybės narės socialinės apsaugos sistema. Tai reiškia, žmonės, jeigu jie dirbo kokią nors valstybę narėje, tada kitoje valstybėje narėje, jeigu persikraustoje, jie turi teisę gauti socialinės išmokas, į kurias E, jie tą teisę užsidirbo. Tai ir būtent ne 3, o 6 mėnesius. Nes pirmiausia, jie prisidėjo prie socialinės apsaugos sistemos e, toje valstybėje, kurioje jie turi teisę gauti nedarbo išmokas. Ir todėl uh, jie, jie ir gauna tą išmoką, bet su tam tikromis sąlygomis. Tai pirmiausia, jeigu jie, jie turi netekti darbo prieš savo valią, tai reiškia ne dėl savo kalties, Tai būtent per septynes dienas jie turi užsiregistruoti kitoje, kitos valstybės narės darbo biržoje. Ir ši darbo birža kas mėnesį turi teikti ataskaitas atitinkamai institucijai, tai kilmės valstybė narėje apie tai, kaip, kaip sakasi tam bedarbiai. Ir dabar pasienio darbuotojai, mm, tai būtent žmonės, kurie dirba vienoje valstybė narėje, bet išvyksta dirbti kitoje valstybė narėje, jie ten dirba kiekvieną dieną. Ir e, tokiu atveju jie turi teisę gauti e, nedarbo išmokas toje valstybė narėje, kurioje jie dirba, prie kurios socialinės apsaugos sistemos prisideda. Tačiau jie turi būti dirbę bent jau 12 mėnesių toje valstybėje narėje. Tai yra dabartinių e, taisyklių pakoregavimas. Ir dabar dar yra vienas pakeitimas. Žmonės turėtų būti buvę dirbę tris mėnesius, bent tris mėnesius valstybė narėje. Ir tik tai tada jie gali prašyti nedarbo išmokos. Tai reiškia, kad e, ir kilmės valstybė narė, ir priimančioje valstybė narė, jie turi būti dirbę iš viso tris mėnesius, tai reiškia sudėdami tie laikotarpiai. Be to, apibrieštis yra pateikiama nauja ilgalaikio, mm, ilgalaikio ilgalaikės priežiūros išmokos. Ir e, tas, e, tas išmokas jie gali gauti tie žmonės, būtent kurie atliko priežiūrą kitoje valstybėje narėje. Kitas dalykas tai yra ekonomiškai neaktyvių piliečių prieiga prie socialinių išmokų. Daugelėje valstybių narių kelia klausimą dėl tų sąlygų, pagal kurias galima gauti tokias išmokas. Aš manau, kad tokios abejonės yra pagristos dažniausiai tuo, kad nesuprantamas dabar dabartinės taisyklės, negalime tų ignoruoti taisyklių ir EU, e, Europa iš tiesų negali dabar prarasti savo pozicijų ir su, apriboti tą laisvą judėjimą. Ir komisija siūlo kodifikuoti atitinkamas taisyklėse, taisyklės, kur, e, kuris dabar teikinamas teisingumo teisme ir e, nustato, kad laisvas judėjimas nereiškia, kad kitoje valstybėje narė galima besąlygiškai prašyti socialinių išmokų. Galima, žinoma, prašyti, bet e, tai turi būti pagrista teisė gyventi. Tai reiškia, kad prašytojas turi būti apdraudęs savo sveikatą ir kad turi turėti teisę gyventi toje valstybėje. Tai būtent tai yra paaiškinimas. Tai taip pat paaiškinama, kad tai taikoma pirmiausia ekonomiškai neaktyviems asmenėms, tai žmonėms, kurie nedirba, kurie aktyviai neieško darbo. E, ketvirtas dalykas, mes savo pasiūlyme e, socialinės e, apsaugos koordinavimą suderiname su darbuotojų koordinavimo, darbų komandiravimo direktyva. Komandiruotieji darbuotojai paprastai yra susijęs su savo kilmės valstybės socialinė sistema, jeigu jie yra komandiruojami mažesniam, trumpesniam laikotarpiu negu 24 mėnesiai. Taigi dabar valstybės narės a, turi užtikrinti komandiruotojų darbuotojų a, socialinės apsaugos padėtį ir, ir administracinės. Ir būtent dabartinė administracinės komisijos darbo grupė kaip tik tikrina valstybė narių pasiūlymų šio klausimu. Nepaisant kai kurių valstybių narių piliečių abejonių įrodymai rodo, remiantis e, ekonominiu poveikiu ir, ir administracinės naštos įvertinimu, e, nerodo, kad čia būtų didelė našta. Todėl Europos Sąjunga a, e, tikrai neginčia tos teisės, kad a, už tą patį darbą mokamas tas pats atlyginimas. Ir tie darbuotojai kurie moka į socialinės sistemos fondus tam, tam, tam, tam tikras lėšas, negali būti traktuojami skirtingai. Ne, taip, tik tai taip mes galime prisidėti prie mūsų ES struktūros kūrimo. Ir dabar kalbant apie Junktinę karalystę, tai valstybių vyriausybių vadovai būtent dėrybose nustatė, kad, kad tam tikra išlyga bus taikoma Junktiniai karalystiai. Ir Tačiau tas susitarimas, būtent ta, nu, ta nuostata arba išimtis nebegalios Junktinė karalystė, kai tik tai imtinys iš tos iš Europos Sąjungos. Tai būtent dabar siekime užtikrinti e, socialinę apsaugą e, mobiliems darbuotojams, mobiliems e, piliečiams. Jie padės būtent tie teisės aktai išvengti piknaudžiavimo, didelės administracinės naštos. Ir valstybės narės bei kitos interesuotos šalis tarėsi dabar su mumis dėl šių teisės akto pakeitimo. Uh, Ir aš esu pasiryžusi viską padaryti, kad mm, šis dokumento paketas būtų greitai priimtas ir, kaip jau sakiau, iš pradžių tai yra mūsų trijų institucijų prioritetas. Tai, tai atspindi mūsų 2017 metų susitarime. Taigi aš tikrai norėsiu pasidalinti su jumis, su jumis nuomonėmis ir aš labai vertinu mūsų bendradarbiavimą. Aš esu įstikinusi, kad mes pasieksime geriausią įmanomą rezultatą ir Europai, ir mūsų piliečiams. Jeigu yra dar laiko klausimams, tai aš galėsiu atsakyti juos. Džiaugiamės. Jūsų pranešimo tikriausiai bus daug klausimų. Dabar sutiksiu žodį pranešėjai ir šiandienos pranešėjams. Galbūt galvėkite neilgiau kaip dvi minutės. Tada mes turėsime dar laiko ir kurį galėsime skirti ir kitiems kalbėtėms. Pone Balašai. Pone komisarė, ačiū už tai, kad taip aiškiai paaiškinot pasiūlymą ir iš tikrųjų pasirinkot e, gerą metodą nes kalbant apie socialinės apsaugos koordinavimą, reikia pateikti naujų pasiūlymų ir tai padaryta. Ir kaip tik tada parlamentas turi progą apie tai e, diskutuoti. Bet čia e, šiaip jau ne mano vaidmuo dabar teikti kažkokias gairias, aš tą padarysiu vėliau, dirbdamas kartu su šešėliniais pranešėjais, bet aš tik tai e, norėčiau atkreipti dėmesį į tam tikrus metodų dalykus ir e, tam tikrus e, dalykus, kurie e, kelia nerimą. Jūs paminėjot breksitą. Ir čia vėlgi kalbama apie tam tikrą pereinamąjį laikotarpį, turiu galvoje sprendimą, e, kurį priemė Junktinės karalystės e, vyriausybė ir klausimas kyla, e, E, vėlgi dėl e, to darbo, kurį mes atliekam dėl socialinės apsaugos koordinavimo. Kitas e, klausimas, į kurį reikia atkreipti dėmesį. Tai labai svarbu, kad buvo konsultuojamasi ir bus konsultuojamasi su valstybėmis narėmis. Socialiniai partneriai ar profsąjungos darbuotojai jie irgi turėtų būti įtraukti į mūsų diskusijas, nes e, kad jie geriau suvoktų, kad geriau būtų suvokiami jų reikalavimai, jų rūpeščiai. Tad e, kartu parlamentarai turi dirbti darbą ir su pilietinė visuomenė. Ir baigiu, ponė pirmininkė, noriu pasakyti, kad dėl tų pasiūlymų, kuriuos, apie kuriuos išgirdom, tai reikėtų pri, pr, pritarti bendrais bruožais jiems, tik tai aišku, e, pasigilinus, pagilinus, patikslinus tam tikrus dalykus. Ir čia vėlgi aš tikiuosi, e, kad prieš mums pateikiant pakeitimų siūlymus mes dar su šešėliniais pranešėjais turėtume gerai padirbėti. Ačiū. Ponas Šulce, dvi minutės. Ačiū komisijos narė Taisom. Ačiū, kad jūs dabar atvykote į mūsų komitetą. Turiu pasakyti, mano nuomonė, tai, ką pasiūlė komisija, iš tikrųjų yra puikus pagrindas mūsų tolesnėms diskusijoms. Ir tikrai galime dirbti su šiuo pasiūlymu Europos parlamente tinkamai. Pirmiausia, kalbant apie tai, kad mes galime palengvinti mobilumą ES lygių. Aš norėčiau dar tik tai pasinaudoti progą ir kelis punktus e, panagrinėti, kuriuos jau minėjote. Pirmiausia, tai būtent e, vaikų priežiūrai, tai vaikų gynimui e, skirti pinigai ES piliečiams iš tikrųjų jūs kalbėjote apie m, mm, kai kurios atvejus, kur sakėte, kad vienas procentas tik tai a, tokių žmonių yra, kurie gauna vaiko priežiūrai skirtas išmokas. Ir a, prieš Brexitą, tai būtent Britams buvo pasiūlytas tokios nuostatos ir pasakėte, kad ateityje to nebebus. Ir ši diskusija tariama ir, to, ir toliau. Aš norėčiau, kad mes e, šią temą padiskutuotume dar atviriau. E, tiesiog nepamirškime tos temos. Antras dalykas. E, klausimas, ko, kodėl komisija. nenori kodifikuoti taip pat ir socialinių išmokų, apie kurias buvo atsiliepęs ir teisingumo teismas, kad Imanovič byloje kaip, kaip visiškai priimtinas pagal ES teisę. Kitas dalykas tai yra nedarbo išmokos, kurios yra mokamos dabar nu, ne, nebe 3, o 6 mėnesius. O kodėl ne visą laikotarpį mokama, šita, šita, mokama šitas išmokos? You, Madam Harkin, two minutes. Thank you. Pone Harkin dvi minutės, dėkoju. Pone komisarė, man atrodo, kad šis pasiūlymas e, norėtų labiau susijęti e, tą vietą, kurioje gaunamos išmokos, su ta vieta, kurioje yra teisė gauti išmoką. Ir čia e, yra tam tikri finansiniai sustarimai tarp valstybių narių. E, norėčiau užduoti porą klausimų. Ir taip pat dar sureaguosiu tai, ką pasakė ponas Šulce. E, nes dažnai, nes e, yra taip, kad ne viskas, kas, yra, e, kas buvo pateikta, dabar galioja. man atrodo, e, būtų svarbu nagrinėti kiekvienos valstybės narės atvejį, nes kai kurioms valstybėms narėms našta tenka didžiulė, ypač e, jeigu kalba eina apie mažas valstybės narės. Ir man atrodo, kad mes tai turėtume aptarti. Taip pat norėčiau užduoti klausimą kaip jūs atsakytumėte į klausimą e, susijusi su socialinėmis išmokomis e, atitinkamiems asmenims. E, tai yra, aš turiu omenyje bylą e, ES prieš Junktinę karalystę kur yra kalbama apie socialinės išmokas ir kur uh, ir ar komisija e, pasidarė kažkokias išvadas, ar, ar e, mano, kad, e, ar komisija mano, remdamas į teismo nutartimi, kad yra teisėtos socialinės išmokos nuol, asmenims, kurie turi teisę nuolat gyventi. Uh, Uh, uh, Toliau Jean Lambert iš Žaliųjų frakcijos. Žodis jums, dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju, ponė komisarė. Man atrodo, kad šiame pasiūlyme yra keletas aspektų, kuriuos galėčiau pasveikinti. Pavyzdžiui, aš asmeniškai e, labai džiaugiuosi, kad neįtraukėte pakeitimų susijusių su e, E, motinystės ir tėvystės išmokomis, nes e, dažnai e, tuo yra kaip manipuliuojama ir matau, man labai patinka, kad tai neatsispindi šiame pasiūlyme. Kalbant apie tą laikotarpį, per kurį žmogus gali keliauti ir ieškoti darbo, mūsų frakcijai tai tinka, E, kalbant apie tą trijų mėnesių laikotarpį, iki kada gali gauti išmokas kitoje šalyje, aš nežinau, e, kaip mes apibrėžtime e, tai, nes dažnai to, tie pirmieji mėnesiai būna laikino darbo mėnesiai. Tai kaip mes traktuosime tokius atvejus? Ir taip pat aš žvelgdama iš socialinės apsaugos pusės norėčiau pasidžiaugti, kad mes nebandome komandiruotų darbuotojų problemų e, spre, spręsti per šį, per šį pasiūlymą. Nes čia reikia daryti skirtumą tarp žmonių, kurie komandiruojami kelioms dienoms ir kurie e, komandiruojami ilgesniam laikui. Taip pat turėtume e, padaryti viską, kad žmonės e, kurie ilgą laiką gyvena kažkokioj valstybėje, kad jie nenukentėtų dėl tos valstybės narių, nar, e, dėl tos valstybės narės priimtų sprendimų. Todėl manau, kad reikia koordinuoti socialinės apsaugos sistemą. Mes matome, kad kai kada trūksta to sąryšio, kai žmogus iš vienos socialinės apsaugos sistemos pereina į kitą. Dėkoju. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį poniai Helgai Stevens, kuri tik dabar atvyko. Jums suteikiamos dvi minutės. Prašau. Dar kartą kartoju, būtų gerai, kad laikytumėtės dviejų minučių limito savo klausimui, nes yra labai daug klausimų ir norime, kad liktų galimybė komisariai atsakyti. Prašau, ponė Steven, žodis jums. Dankjewel, voorzitter. Eh, excuseer me dat ik iets te laat ben gekomen, maar ik zal... Dėkoju, ponė pirmininkė, kad pav... Eh, ir norėčiau atsiprašyti, kad pavėlavau, nes buvau Libe komitete. Man šiandien tikrai sudėtinga diena, nes e, visi komitetai posėdžiauja vienu metu, bet pagaliau atėjau čia ir norėčiau padėkoti poniai Taisen už jos pastangas. E, kuriant pagrindinės gairias šioje srityje, nes Tai yra labai svarbi diskusija, kai mes kalbame apie socialinės apsaugos sistemų koordinavimo, koordinavimą ir taip pat apie tą vadinamą gerovės turizmą. Ir mes taip pat labai norėtume sulaukti jūsų savo frakcijoje. Ir mūs, mes, e, mes e, savo frakcijos poziciją iškristalizavome sulaukę daug pasiūlymų iš piliečių ir, ir e, dažnai tai yra susiję taip pat su mokesčių mokėjimu, kur yra mokami mokesčiai, bet yra svarbu, ar tie mokesčiai yra panaudojami tiems e, žmonėms, kurie, pavyzdžiui, yra atvykę iš tų šalių, kurias, e, kur ir jie ne, iš kitų šalių ir kurie nėra prisidėję prie uh, tos šalies socialinės sistemos. Todėl mes manome, kad žmonės turėtų turėti galimybę dirbti atitinkamą valstybėje narėje ir tai turi įvykti tinkamai, kad jie netimtų darbo vietų iš tos valstybės narės darbuotojų. Aišku, mes turime kalbėti taip pat apie socialinės teises. Tie, kas atvyksta į Belgiją dirbti, jie, jie yra priimami, tačiau kita vertus jie turi prisidėti taip pat ir prie mūsų socialinės apsaugos sistemos ypač jeigu jie nori e, pasinaudoti išmokomis e, iš tos sistemos. Man atrodo, kad tai yra logiška, nes ko mes norėtume išvengti, tai yra socialinis dempingas. Ir e, mes kalbė, taip pat turime kalbėti ir apie komandiruojamus darbuotojus pagal dabar galiojančius teisės aktus. Maksimali trukmė yra du metai. Tai yra du metus gali dirbti kitoje valstybėje narė, nemokėdamas jokių įmokų. Ir E, mokėdamas e, įmokas savo šalyje. Jeigu jūs paimsite Belgijos specifinę situaciją, tai jūs e, tokiu būdu išstumsite Belgijos darbuotojus iš rinkos, nes jie negalės konkuruoti su uh, tai žmonėmis, kurie atvyksta iš, valstybių, iš kitų valstybių narių, kur yra mokami mažesni atlyginimai. Uh, tai nėra sąžininga. Mes nuolat kalbame, kad to, būtų mokamas toks pats atlygis už tą patį darbą toje pačioje darbo vietoje, bet tas pats turi galioti taip pat ir socialiniams įmokoms. Todėl mes siūlome e, pasižiūrėti į tuos e, į rizikingus sektorius ir e, apriboti laikotarpį komandinuojamiems darbuotojams iki šešių mėnesių ir kad valstybės narės pačios galėtų nuspręsti, kokie riziko, rizikingi sektoriai jų e, ša, š, toje šalis, šalyje e, egzistuoja. Nes, pavyzdžiui, toksai vienas iš tokių pavyzdžių būtų statybų sektorius. E, dėkoju, dabar suteiksiu žodį komisariai, kad jį galėtų atsakyti į klausimus ir tikiuosi, kad dar liks laiko dar keliems klausimams. Ar jūs atstovaujate GUE? E, atsiprašau, man buvo parašta kita pavardė, tai tuomet atsiprašau, suteikiu Jums žodį dviem minutėm. Prezidentą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė Tyson e, socialinio apsaugos sistemų koordinavimas yra labai svarbus dalykas. Pagal e, naujausius duomenis e, komisija pati teigia, kad yra mažiausiai 11 milijonų europiečių, kurie gyvena kitoje valstybėje nare, ne savo kilmės šalyje. Ir yra apie 2 milijonus e, darbuotojų, kurie dirba e, kitose valstybės narėse ir pusantro milijono, kurie gyvena pasienio regionuose ir dėl to važinėja dirbti į kitas šalis. Taigi iš tiesų yra labai daug tokių darbuotojų ir yra daug darbuotojų, kurie moka socialinės įmokas ir gauna socialinės išmokas Europoje. Mes e, turime savo pasiūlymų, bet manome, kad komisijos pasiūlymas eina teisinga linkme. E, mes turėtume kalbėti apie socialinių įmokų perkelimo galimybę, e, bet šis pasiūlymas dėl dviejų aspektų dar turi tam tikrų trūkumų. Visų pirma, tai yra darbuotojai, kurie dirba kitoje šalyje ir e, e, naudojasi jud, e, laisvo judėjimo teisę. Kodėl, kalbant apie komandiruotus darbuotojus, e, terminas yra 24 mėnesiai, o e, norma, normalus e, komandiravimas yra laikomas nuo 6 iki 8 mėnesių. Ar tokiu būdu neatsiras, nekils pavojus, kad e, tas, e, ta, ta būtent socialinė apsauga e, galios ir tiem ilgą laiką dirbančiam komandiruotėm darbuotojam ir, ir ar tokiu būdu neatsiras socialinis dempingas. Ir Kitas dalykas, negalima pateisinti tokios situacijos, kad bedarbiai praranda savo teises, nes e, čia vėlgi mes pažeidžiame ES piliečių teises. Jeigu, e, pavyzdžiui, žmonės netenka darbo vienoje valstybėje narėje ir, ir važiuoja į kitą valstybę narę, mes galime kalbėti apie laisvą judėjimą su Junktinė karalystė, bet Pavyzdžiui, iš tokių iš šalių kilę darbuotojai kaip iš Ispanijos ar iš Italijos yra išsiunčiami iš Belgijos. Tai į tai turėtų atkreipti dėmesį komisija. Dėkoju. Suteiksime galimybę atsakyti kiek įmanoma trumpiau ir aiškiau. Ačiū. Uh, uh, Ačiū. Atsakysiu olandų kalba ver, vertėjų dėka jums leidus. Pirmiausia, norėčiau palinkėti sėkmės pranešėjui ir pranešėjams. Tikiuosi tikrai padarysim pažangą šiuo klausimu. Iškilo Junktinės karalystės išstojimo iš ES klausimas. Kai pagal 50 straipsnį prasidės dėrybos dėl įstojimo, tai situacija išliks, Jungtinė karalystė dar bus viena iš 28 ES e, valstybių su tinkamom, ta, tam tikrom prievolėm, pareigom ir jos piliečiai naudosis tom pačiom teisėm kaip ES kitų šalių piliečiai. Suprantama, tik reikės mąstyti apie tai, e, kokį susitarimą šioje srityje teks sudaryti su Jungtinė karalystė. Tačiau iki tol, kol bus uh, nuspręsta, situacija bus tokia, kokia dabar ji yra ar kokia ji įsitvirtins. Dėl e, išmokų už vaikus, kodėl komisija mm, nekeičia padėties, turiu galvoje išmokų indeksavimą, atsižvelgiant į pragyvenimo e, sąnaudas toje tokiais atvejais, kai, sakykime, vaikas yra kitoje šalyje, e, o tėvai ten, e, kur gauna išmokas, kodėl mes nekeičiam padėties, e, sakykime, ne, tai tokiu atveju yra vienas procentas. O dabar, jeigu tektų indeksuoti išmokas už vaikus, tai tada iš tikrųjų kalbėtume mažiau negu 1 procentą visų išlaidų. O tas suponuotų milžinišką biurokratiją. Mes tada reikalautume iš valstybių narių indeksuoti išmokas už vaikus, nes jos tada turėtų atsižvelgti į savo pragyvenimo lėšų išlaidų lygį Ir mes tada komisija turėtume vertinti situaciją visose valstybėse narise ir vienais atvejais tada e, išmokos iš vaikus turės būti sumažintos, kitais atvejais padidintos. Jei tai bus organizuojama visiems piliečiams kurie gaus išmokas pagal tam tikrą sistemą. Tai taip, reikės atsižvelgti į tą aplinkybę. Ir komisija apie tai mąstė ir mums svarbu turėti aiškės, lengvai gyvendinamas taisyklės ir manėm, kad e, išmokų už vaikus indeksavimas tikrai nėra pats tinkamiausias kelias. Bet to mes norėjom sažiningos sistemos. Norėjom, kad e, komandiruoti darbuotojai e, persikėlė į kitą valstybę, kad jie gautų tokį pat atlyginimą kaip kaip e, to šalies darbuotojai, tad mes norėjom įtvirtinti ryšį tarp šalies, e, kurioje e, prašoma išmokos ir to šalies, kurioje buvo daromos socialinės įmokos. Tad čia manėm, kad šią prasme vėlgi netikslinga būtų keisti dabar galiojančias taisyklės. Tad tiek apie išmokas už vaikus. Na, o dėl nedarbo išmokų, tai mes siūlom padaryti tokias nedarbo išmokas mobiles. Tai reiškia, kad e, žmonės gali perkelti, eksportuoti nedarbo išmokas iki šešių mėnesių laikotarpio. O kodėl E, numatėm ribotą šešių mėnesių laikotarpį, o ne neribotą laikotarpį, kai kas galėtų paklausti. Bet kita vertus mes manėm, kad trys mėnesiai būtų per trumpas laikotarpis, per kurį žmogus gali susirasti darbą. Šeši mėnesiai turbūt būtų realistiškiausias laikotarpis ir tada per tą laikotarpį žmonės gali uh, naudotis nedarbo išmokomis, išmokomis iš savo buvusios e, darbo valstybės. Dabar dėl teisingumo teismo sprendimo įzik. E, Alomanovič vadinamojoje byloje sprendimas priimtas. Ten buvo kalbama apie e, apie truputį kitą atvejį, ne apie socialinės apsaugos tikslę tiksliaja to žodžio prasme atvejai. Jungtinės karalystės e, ir komisijos byloje e, taip iš tikrųjų buvo nagrinėjamas socialinės apsaugos klausimas ir buvo kodifikuojama e, nuostata, kad tai yra tokia, kad asmuo, kuris komandiruojamas į kitą valstybę, jis turi išlaikyti teisę į e, socialinės išmokas. Bet čia mes kalbame, bet tiksliau šiuo atveju mes kalbam apie ekonomiškai neaktyvius asmenis. Tačiau yra ryšys tarp socialinės apsaugos koordinavimo ir komandiruotų darbuotojų klausimo. O kodėl dabar numatom dviejų ar siūlom dviejų mėnesių laikotarpį komandiruotėms darbuotojams, per kurį jo išmokamos e, socialinės išmokos ten, kur yra sudaryta darbo sutartis. Tai mes vėlgi nenorim sukurti per daug biurokratinės naštos, nes komandiruoti darbuotojai labai dažnai reguliariai komandiruojami Ir jei kiekvieną kartą vėl reikės taikyti kitas taisyklės, tai būtų labai daug biurokratinių žingsnių tektų žengti tiek patiems darbuotojams, tiek jų darbdaviams, užtikrinant e, socialinės išmokas jiems. Mes norim išlaikyti tą dviejų metų laikotarpį kadangi norim užtikrinti e, užtikrinti keturių laisvių sklaidą valstybėse narėse, tarptų laisvių, laisvą paslaugų teikimą, e, kovojant kartu su piknaudžiavimu socialinėmis sistemomis, Na ir komandiruotų darbuotojų atveju mes padarėm išvadą, kad dabartinė sistema yra tinkama. Jeigu mes dabar bandytume ją keisti, tai galim e, pakirsti laisvą paslaugų teikimo e, principo laikymasi nes galiausia e, kiltų grėsmė, jog bus prarandamos darbo vietos ir to mes ES tikrai niekas to nenori. Pirmininkė, ačiū, laikas spaudžia. Tikiuosi dar galėsim išklausyti dar poros klausimų, ne iš šešėlinių pranešėjų ar iš pranešėjų. Pirmiausia, vienos minutės laikas skiriu ponui Manui ir vieną minutę skirsiu jų tai Steinberg. Ačiū, ponia komisijos narė, mėla Marijanė. Labai smagu, kad tokia iniciatyva pradedama. Ne visi turi su ja sutikti. Na, mes, mes irgi dar diskutuojame šio klausimo. Kadangi tik vieną minutę turiu, tai aš atmesiu kai kurios elementus, bet esminis dalykas - skaidrumas turi būti užtikrintas, socialiniai partijai turi būti įtraukiami, profsąjungos pavyzdžiui nes čia yra šiek tiek per mažai juos kreipiamas dėmesys. Manau, kad turi pusiausvėra būti užtikrinta. Labai svarbu taip pat sažiningumas. Jeigu galime tai pasakyti, tai, tai mes, mes matome, kad mes a, įsiveržėme į socialinę sistemą, tačiau ne, negali stikti taip, kad a, bus kažkaip neteisingai plėtojama. A, plėtojama, pavyzdžiui, populistinė kryptis kai kuriuose valstybėse narėse. Sakoma, kad ES e, socialinė sistema yra katastrofa, socialinės išmokos mokamos, bet e, jos turi išmokamos, pavyzdžiui, tiem žmonėms, kurie ne cento neįmokėjo. Aš manau, kad detalės dar e, paliksime ateičiai, bet dabar tik tiek noriu pasakyti. Jūta Štandriu, prašau. Ačiū iš esmės komisijos pasiūlymas yra sveikintinas. Dabar kalbant apie nedarbą, ne, ne išmokas arba vaikų išmokos arba e, darbingumo netikimo išmokos, e, taip pat pritariu, indeksavimas, e, manau, kad tai šiek, šiek tiek prieštarauja Europos interesams. Gal, galbūt čia populistai dėl to E, protestuos, tačiau nežinau, ar, tai, ar tie protestai ko nors verti. Dabar tie nedirbantis ES piliečiai, tai, tai, tai dėl jų a, e, buvo, minimas, buvo minima teisingumo teismo byla, tai čia aš kitaip manau. Aš manau, kad iš tiesų nelabai teisingas požiūris. Manau, kad a, e, administracinė komisija tikrai nepakeičia intensyvaus e, par, socialinių partnerių dialogo. Dabar komandiruoti e, darbuotojai, tai 883 e, punkte, aš manau, kad čia nepaaiškinta. Yra skirtingos apibrieštis ir kriterijai. Dėl tų komandiruotojų darbuotojų, manau, kad čia reikėtų padirbėti, padirbėti. 12 straipsnė, pavyzdžiui, kalbama apie uh, kalbama apie komandiruotusius arba išsiųstus darbuotojus. Kur čia yra skirtumas? Manau, kad čia reiktų suderinti dar tas apibrieštis, kad nebūtų jos skirtingos. Nes, nes tema tikrai sudėtinga. Pane Taisin, prašau. A, išnaudokite visą laiką. Daugiau klausimų nebebus. Ačiū, pane pirmininkė. Aš manau, kad e, svarbiausia reakcija į tas pastabas, kuris patikė šie du kalbėtojai, tai pirmiausia, kad e, e, turi būti įtraukiami socialiniai partneriai. Čia mes 135 straipsnėje jau kalbėjome, tiksliau punktę pasakėme apie socialinių partnerių įtraukimą. Jie turi būti įtraukti, jie buvo įtraukti, Mes bet kokiu atveju ne Dramblio kalo bokšte viską nusprendėme neizoliuotai, sugalvojame visas, visas tas konsultacijas. Mes konsultavome su partneriais. Žiūrėjome, kad būtų trišalės diskusijos vystamos tinkamai, kad galėtume išklausyti visų socialinių partnerių, visų suinteresuotųjų šalių, kokias priemonės jie galėtų pasiūlyti. Žinoma, Mes esame atviri iš pasiūlymams, mes viską galime patikrinti ir kontroliuoti. Jeigu kas nors neveiks, tai mes galėsime kreiptis į Europos parlamentą ir Europos parlamentas galės pasiūlyti pakeitimų. Aš manau, kad labai gerai, kad tokios diskusijos egzistuoja. Ir šiame reglamente tikrai bus daug pakeitimų. Tikrai socialiniai ekonominiai santykiai pasikeitė, todėl mes norime e, pasinaudoti ir teisingumo teismo e, bylomis ir jos sukaupta patirtimi teismo praktika, kad nebūtų jokių nesusipratimų tarp valstybių narių ir jų piliečių, nes piliečiai nori aiškumo ir jie nori, kad būtų užtikrinta, kad e, būtų aiškiai nustatyta, kokią sistemą, kokiamis išmokomis jie gali pasinaudoti ta, tai yra svarbu pirmiausia ir teisės aktų kuriejams ES, kad jie galėtų tinkamai priimti teisės aktus. Taigi ačiū už šį nuomonę pakeitimą. Aš manau, kad mes galėsime ir toliau bendradarbiauti, kad galėtume palengvinti gyvenimą mūsų piliečiams. Taigi ačiū. Bet kokiu atveju jūs galite atvykti į mūsų komitetą, kad tik norite. Mes turime daugybę klausimų, galėsime juos užduoti ir jūs atsakysite. Ačiū ir lauksim jūsų sugrįžtant. Ok, je vous propose de, de recommencer, si vous voulez bien. Siūlyčiau pradėti ir pereiti prie seminaro pobūdžio darbo. E, mūsų tarnyba parengė tą seminarą, seminarus, atskirus atelje, kur bus aptarinėjama jaunimo užimtumo iniciatyva ir jaunimo garantija. Ir mes išklausysim kelių ekspertų ir kartu turėsim progą dabar po pietų pasidalyti mintimis šiais klausimais. Čia turbūt e, neverta vėl kartoti, koks e, svarbus yra darbas susijęs su jaunimo užimtumo iniciatyva, jaunimo garantija, turint galvoje didžiulį jaunimo nedarbą, kuris yra didžiulė visuomenės rykštė. Tas nedarbas e, tikrai didelis ir dabar imtasi įvairių iniciatyvų, atliekamas darbas. Tad, e, kai tada išeisite, kas nenori dalyvauti iš salės, aš tada e, pristatysiu kalbėtojus. Tad e, vėl mes kalbėsim apie jaunimo garantijos padėtį įgyvendinimo klausimus ir norėčiau pirmiausia žodį suteikti komisijos atstoviai kūruojančiai e, šį klausimą, e, ponė e, Varnai, užimtumo generalinio direktorato atstoviai, kad jūs pakalbėtumėt apie būtent šios garantijos situaciją. 15 minučių, minučių skiriu. Labai ačiū, ponė pirmininkė, laba diena. Norėčiau paminėti keletą, keletą tam tikrų e, laikotarpių, metų. Tarybos rekomendacija dėl jaunimo garantijos buvo patvirtinta 2013 balandį. Ir po to tada valstybės narės pradėjo siuntinėti jaunimo garantijos įgyvendinimo planus. 2014 metų pirmą pusę jie buvo aptarinėjami komisijos tarnybose. Ir tai yra jaunimo garantijos pradžia, nes valstybių narių įgyvendinimo planais valstybės narės turėjo aiškiai išdėstyti, kaip jos įsivaizduoja nacionalinės jaunimo garantijas, kokios bus partnerystės kartu, e, kokios struktūrinės reformos numatomos darbo rinkoje, švietimo mokymo rinkoje. Tad nuo 2014 metų jaunimo garantija dabar jau gyvuoja. Per pastaruosius trejus metus komisija rėmė, teikė paramą tiek e, įgyvendinant jaunimo garantiją, turiu galvoje techninę paramą, finansavimo paramą. Bet to buvo patvirtinta keletas iniciatyvų. Viena jų svarbiausia Europos alijansas dėl pameistrystės, profesinio mokymo, įgūdžių ūkdymo agentūros. Ir po to buvo sukurta vertinimo ir stebėsenos sistema EMCO mūsų struktūroje. Tad buvo padėti pamatai įgalinantis įgyvendinti jaunimo garantiją. Visų tų darbų pagrindų praėjusiu metu spalį komisija pateikė pirmąją ataskaitą apie jaunimo garantijos padėtį. Tad mano tie rezultatai, kuriuos aptarsiu, ir, yra iš tos komisijos spalį paskelbtos ataskaitos. Dabar ekranuose matot pirmuosius didžiuosius rezultatus, kurie atsispindi komisijos ataskaitoje. Gera žinia yra ta, kad dabar jau yra mažiau, 1,6 e, milijonais jaunimo mažiau negu kad prieš garantijos įgyvendinimą E, vėlgi beveik, beveik 900 tūkstančių mažiau yra nesimokančių ir nedirbančių jaunuolių vadinamojų NIC visoje Europos Sąjungoje. Ir kartu vėlgi e, reiškiasi didesnio jo užimtumo e, tendencijos. Tad tai yra cikliniai faktoriai, bet galima pasakyti, žiūrinti tuos skaičius, kad e, dėl jaunimo garantijos iš tikrųjų e, dabar e, nedarbas jaunimo tarpė sumažėjo, mažėjo greičiau negu tarp susuaugusiųjų. Tai, ką pasakiau, galit matyti, gal ir nepamatysit, nes čia per daug mažas ekranas. Bet čia tokie makro duomenys, būtent nesimokančių, nedirbančių jaunuolių, uh, dalis procentinė, jaunimo nedarbo procentas, jaunimo užimtumo procentas e, nuo 2008 metų iki 2015 metų padėtis matyti. Ir aiškios tendencijos, kad 2000, nuo 2008 iki 2013 metų tendencijos e, mažė, blogėjo, išskyrus tik tai e, iš anksti iš mokyklas paliekančių e, jaunuolių skaičius, kuris ten tolygus buvo, bet po to padėtis pradėjo gerėti. Bet visiems dar yra 6 milijonai jaunų žmonių, kurie nesimoko, nedirba ar ne, ne, nes negauna profesinio mokymo. Ir kartu Tas pats pasakytina apie tuos keturis milijonus bedarbių jaunuolių. Tai vis dar daugiau negu 2008 metais. Nepaisant pažangos, yra tikrai dar nemažai kas daryti. Konkrečiai apie jaunimo garantiją, ką mes žinom. Nuo nacionalinių jaunimo garantijų pradžios E, ta sistema pasinaudojo 16 milijonų jaunuolių, kurie užsiregistravo. Ir maždaug 10 milijonų žmonių jaunimui buvo pasiūlyta kokybiškos darbo vietos ar e, mokymo, profesinio mokymo kursai. Ir maždaug 2 trečdaliai e, jaunuolių, tai taip galima pasakyti, naudojasi šitą jaunimo garantiją. Mm. Aš dabar nekalbėsiu apie jaunimo užimtumo iniciatyvą, nes apie tai kalbės kitas prelegentas. Tik tai pasakysiu, kad jaunimo užimtumo iniciatyva pirmą kartą reiškia, kad e, čia dabar kalbama apie tikslinę paramą nesimokantiems, netirbantiems jaunuoliams, e, kur e, bet to ta iniciatyva yra tik tai dalis e, šiaip jau paramos pagal jaunimo garantiją, nes Europos socialinis fondas teikia panašią paramą, remdamas valstybių narių nacionalinės jaunimo garantijos programas. Ir čia svarbiausias dalykas, kurį noriu pasakyti per šią prezentaciją, yra tas, kad jaunimo garantiją reikėtų vertinti kaip, ne vien tik tai kaip tokią, kuri kažką siūlo daugiau, nes jaunimo garantija kartu skatina e, politikos apskritai reformas, e, judina mąstymą. Pirmiausia, jaunimo garantija padėjo E, su, su, su, sudarninti įvairių sričių politiką, išeiti iš politikos izoliavimosi, e, kurti partnerystės. Tai reiškia, kad užimtumo, socialinių reikalų ministerijos, švietimo ministerijos tada jau geriau bendradarbiauja kartu vyriausybės ir nevyriausybinės organizacijos, vietos valdžios institucijos tad tai jau yra savaime didelis pasiekimas. Antra, ta garantija išjudino nemažai reformų profesinio mokymo praktikos e, srityje. Tai irgi yra jaunimui tiltas įsilieti į darbo rinką. Ir daugelis valstybių narių jau atliko e, praktikos reformas ir viena maždaug, vienas trečdalis valstybių narių e, kartu reformavo profesinio mokymo sistemą. Be to, dar viena tendencija, kad viešojo užimtumo tarnybos, jos dabar teikia tikslingesnės paslaugas, orientuotas į jaunimo poreikius antai du trešdaliai tokių tarnybų tiesiog su, užsi, nu, įvardijo konkrečius e, tikslus savo paslaugų. Be to, daug buvo dėmesio skiriama neregistruotiems, nesimokantiems, nedirbantiems jaunuoliams, uh, ir buvo nemažai valstybių narių, kuriuose tokie jaunuoliai buvo skatinami užsiregistruoti ar atliekami kiti aktyvų žingsniai. Visa tai yra labai svarbu, nes mes žinom, kad ne visi jaunuoliai kreipiasi į viešas užimtumo tarnybas, todėl labai svarbu šioms tarnyboms pačioms ieškoti rakto į jų širdis. Suprantama, išbandymų tebėra. Turim ir toliau dirbti su jaunimo garantija. Bet dabar e, platesniam kontekste aš paaiškinsiu praėjusio lapkričio e, dokumentų paketą. Čia tokios trys kryptis numatomos - užimtumo, mokymo solidarumo, aktyvesnio dalyvavimo srityse. Mums yra pati svarbiausia e, yra užimtumo sritis. Tačiau ir kartu jaunimo garantijos visiškas įgyvendinimas. Labai gerai, kad imtas jaunimo garantijos, tačiau dabar jai įgyjus pagreitį srity reikėtų ir toliau tęsti savo finansinius, politinius įsipareigojimus tiek nacionalinių, tiek ES lygių. Be to reikėtų didesnį dėmesį skirti neaktyvių ir neužsiregistravusių jaunuolių poreikiams, nes iki šiol buvo kalbama apie aktyvius darbo rinkoje jaunuolius, bet matom, kad neaktyvūs jaunuoliai paprastai mažiau turi galimybių pasinaudoti jaunimo garantiją. Ir iš, su tuo susijęs pasiūlos pusiausviros klausimas, nes dauguma pasiūlymų tai yra užimtumo, toliau tam tikras procentas mokymo švietimo, praktikos vietų Ir aišku, jeigu mes norim labiau suaktyvinti neaktyvius jaunuolius, turėtume e, stiprinti mokymo, profesinio mokymo programas. Kartu turėtume stiprinti institucinius pajėgumus ir partnerystės, kaip jau sakiau, padaryta nemaža pažanga, tačiau e, yra ir kritikos pasakyta. Ir čia vienas svarbiausių dalykų - tai siūlomų pas, pas, pasiūlymų kokybė, nes e, kartais pasiūlymai tiesiog per trumparegiai ir jie tikrai kartais nepadeda jaunuoliams įsilieti į darbo rinką. Antai, sakykime, praktikos vietos, kuriuose ne visada jaunuoliai gauna tai, ko reikėti. Bet dabar jau tai kokybei skirt skiriamas dėmesys antai praktikos vietų kokybei skiriamas didelis dėmesys komisijoje. Bet ir toliau mes turėtume kalbėti, e, skatinti pasiūlos kokybę ir tiesiog dirbdami su kitom institucijom. Toliau, tolimesnė finansinė parama ir čia noriu paminėti komisijos pasiūlymą, kuriuo raginama padidinti sumas pagal jaunimo garantiją. Aš žinau, kad diskusijos šio klausimu tebe vyksta parlamente. Tai yra platesnės darbo tarkės skirtos jaunimo paramai dalis. Kaip jau minėjau, praėjusį gruodį pateiktas pasiūlymų paketas turi e, antrą tam tikrą sritį, kur kalbama apie e, ilgalaikį mobilumą jaunimo esančių, kuris dalyvauja praktikoje. O dėl dalyvavimo, tai komisija dabar rengia Europos solidarumo planą, pagal kurį bus galima siūlyti ar sudaryti sąlygas e, jaunuoliams įsilieti į darbo rinką. Na ir dabar jau artėjau prie pasisakymo pabaigos. Tai sus, čia su, skaidrė susumuoja tai, ką aš jau sakiau, gal jos, jūs gerai nematot, bet čia dabar matyti, koks, kokia netolygi yra pasiūla pagal jaunimo garantiją, kaip situacija nevienoda valstybėse narėse. Na ir be to komisija remia e, kartu e, išorė, darbą su išorė jaunimo e, garantijos rėmuose. Ir čia tokie svarbiausi etapai. Ta tiek, labai ačiū uždėmesį, o čia pateikiama informacija apie tinklalapio puslapių adresus ir dabar mielai atsakysiu į jūsų klausimus. Labai ačiū už paaiškinimą. Dabar pirmiausia suteiksiu žodį pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams po dvi minutės, ponia Romanato. No. No. Sinon, Pono Bonifai irgi atrodo nėra, ar kaip? socialistų frakcijos vardu. Dėkoju. Ponas Benifei net negalėjo atvykti į šiandien, e, šiandienos popietinį posėdį, todėl aš kalbėsiuos ir de frakcijos vardu. Turiu keletą pastabų susijusių su šia prezentacija. Jūs pateikėte labai daug įdomių duomenų, kai kurie iš jų yra teigiami, pavyzdžiui, tai, kad e, tikrai ženkliai sumažėjo jaunimo nedarbas. E, ir čia buvo aiškus ryšys tarp jaunimo garantijos ir restruktūrizacijos nacionalinėse politikos. Dėka e, šitų veiksmų arba dėka tos jaunimo garantijos įvyko teigiamos reformos, bet mes žinome, kad yra didžiuliai skirtumai įgyvendinant šitą jaunimo garantiją ir kai kurie duomenys galbūt turėtų kelti mūsų susirūpinimą. Norėčiau paklausti, e, kalbant apie registrą, e, iš tiesų, ar jis tikrai, e, kiek, kiek tas registras apima būtent tą tikslinę grupę, tai yra jaunimą. Jaunimo garantija, pavyzdžiui, Ispanijoje yra 80 procentų tos grupės, Ispanijoje ir kitose šalise tik apie 20 procentų. Tai reiškia, kad Europos komisija čia atliko tam tikrą įvertinimą ir e, labai aiškiai galima matyti tas tendencijas. Tačiau kyla abejonių, kodėl kai kuriuose šalise e, ar regionuose ta jaunimo garantija veikia geriau, o kitur jinai veikia prašiau, e, nes e, pavyzdžiui, kai apklausiu jaunimą, jie sako, kad situacija pasikeitė teigiamai, pavyzdžiui, Airijoje ir Italijoje iki 16 procentų e, žmonių gavo darbą, e, Ispanija apie 30 procentų tai kodėl e, yra tokie didžiuliai skirtumai? E, EKR frakcijos vardu niekas nepasisakys, Alde. Nežinau jūsų pavardės. Good try, good try. Well, um, I, I, I don't even feel to speak here as a pabandysiu kalbėti kaip šešėlinė pranešė, bet manau, kad šito seminaro tikslas yra diskusija su ekspertais. Tai aš kaip šešėlinė pranešė nieko neparuošiau, bet norėčiau užduoti klausimą. Aš noriu ir pasidžiaugti ir dėl kai kurių dalykų nėra ko džiaugtis, kalbant apie komisijos darbą. Kalbant apie visas išlaidas, aš žiūriu iš dviejų perspektyvų, iš užimtumo e, komiteto narės ir iš biudžeto kontrolės komiteto narės perspektyvos. Ir e, aš buvau pirmininkė e, faktų rinkimo misijos Italijoje iš biudžeto kontrolės komiteto. Ir mes aplankėme regionus, kur buvo labai e, didelis jaunimo nedarbo lygis, tai yra Sicilija ir Kalabrija. Ir vis tik e, reiktų ieškoti alternatyvų, kaip mes galėtume pagerinti situaciją ir kaip mes galėtume paskatinti daugiau investicijų į administracinį pajėgumą, į atitinkamas sistemas, nes mes matome, kad kai kada neveikia tiesiog tas administravimas fondų ir taip pat e, informacinių technologijų sistemos e, neveikia. Ir e, ar, kom, ar komisija teikia pagalbą valstybėms narėms. Aš manau, čia reiktų paskatinti komisiją, kad ji teiktų didesnę pagalbą valstybėms narėms ir regionams. Taip pat yra labai svarbus bendradarbiavimas vietos, nacionalinių ir europinių lygmenių. Ir manau, kad būtent toks bendradarbiavimas galėtų pa, pagerinti jaunimo pasitikėjimą darbo rinką, darbo rinkos galimybėmis. Taip pat aš norėčiau e, kalbėti apie tai, kad mūsų požiūris turėtų būti orientuotas į rezultatus, tiek kalbant apie jaunimo garantiją, tiek apie jaunimo užimtumo iniciatyvą. Ir su to yra susiję mano e, tokie klausimai. Kaip jūs galėtumėte išmatuoti, koks yra jaunimo garantijos ir jaunimo užimtumo iniciatyvos efektyvumas? Ar ar e, lėšos skirtos, ar jos tikrai pasiekė savo tikslą ir ko, kaip būtų galima išmatuoti tų išlaidų efektyvumą. Dėkoju, toliau guoja frakcijos vardu ponia Gonzalės Penas. Gracias, prezidentė. E... Dėkoju, ponia pirmininkė. Aišku, kad jaunimo garantija yra labai gera iniciatyva, ir, tačiau kita vertus ji yra netinkamai suplanuota. Tai buvo skubus atsakas ar skubi reakcija į problemą, e, kurio, kurios nesugebėjome iki galo suprasti, nes skaičiai rodo, kad jaunimo nedarbas turi struktūrinės priežastis. Ir kalbant apie tas priežastis ir apie e, biudžeto taupimą. Mes e, žinome, kas, e, ką tai išaukė, tačiau kita vertus jaunimo garantija galėtų būti svarbi dabartiniai užimtumo politikai, tai yra kuriant darbo vietas jauniems žmonėms. Todėl mes e, norėtume, kad netaip skubotai būtų įgyvendinama ta programa, ypač kalbant apie e, finansavimą ir apie tuos asmenys, kurie yra susiję. E, buvo labai dideli vėlavimai kai kuriuose valstybėse narėse ir atrodo, kad valstybėms narėms tikrai yra labai sunku pradėti gyvendinti šią programą. Ir taip pat audito rūmai savo kitoje e, ataskaitoje turėtų kai ką patikrinti. Man atrodo, kad Tam, kad jaunimo garantija būtų sėkminga, ji turėtų orientuotis į geriausią įmanomą praktiką. Todėl aš norėčiau paklausti ekspertų, ką jie mano. Daugelėje šalių, pavyzdžiui, kaip Ispanijoje, mano šalyje, e, programa e, re, buvo e, įgyvendinama taip, kad tiesioginės dotacijas gavo įmonės, tai, tai tom įmonėm davė naudą, bet ne, nedavė jokios naudos jaunimui, tai yra nebuvo nieko naujo, jokios inovacijos. Ir e, aš norėčiau paklausti, ar jums netrodo, kad iš šitos gara, jaunimo garantijos iniciatyvos reiktų finansuoti tik tas programas, kurios yra veiksmingos ir kurios yra papildomos priemonės prie egzistuojančių programų. Dėkoju toliau, ponė Renke, žaliųjų vardu. Dėkoju. Aš norėčiau padėkoti Jums už šį pranešimą ir manau, kol kas yra per anksti džiaugtis, kad sumažėjo jaunimo nedarbas, nors matosi teigiamos tendencijos, bet. E, Mes e, matome, kad tas jaunimo nedarbas mažėja e, lietai. Čia tokios e, bendro pobūdžio pastabos, o dabar norėčiau užduoti klausimus ekspertams. Mano kolegos irgi uždavė panašius klausimus. Pirmas klausimas buvo pasakyta, kad 70 procentų jaunų žmonių buvo pasiūlyta darbo galimybė. Aš norėčiau paklausti, ar buvo kaip nors išmatuota, kok, ar tai buvo ilgalaikis darbas, tvarus darbas, ar tai buvo, pavyzdžiui, 3-6 mėnesių galimybė dirbti, o paskui žmogus vėl liko nedarbas. Ir ar jie dirbo geriam, geromis darbo sąlygomis, ar tai buvo labiau mažų garantijų darbas. Taip pat e, norėčiau paklausti dėl skirtumų tarp valstybių narių. Man atrodo, jeigu mes norime pažiūrėti, kas iš tiesų veikia, mes turime žiūrėti į konkrečius rezultatus valstybėse narėse. Ir čia aš norėčiau uh, E, pakalbėti apie Ispaniją ir apie e, tai, kaip jums atrodo, kaip būtų galima remtis gerąją patirtimi. Ir e, e, galbūt po pirmojo vertinimo šitos programos e, bus galima kalbėti apie šios programos e, kažkokį tai e, E, pergalvojimą, bet reikia turėti omenyje, kad žmonės po e, kurių amžius yra 25-30 metų, jie dažnai būna tokiam pereinamajam laikotarpyje, e, bent jau Vokietijoje. Ir taip pat norėčiau paklausti, kokia yra patirtis su praktikos mokymo programomis ir, ir ar jūs siūlytumėte tokias pameistrystės ar mokymo programas, ar, uh, Ar, bet ar negali atsitikti taip, kad žmo, jaunas žmogus iš vienos praktikos keliaus į kitą praktiką, bet taip ir negaus tinkamo darbo pasiūlymo? Dėkoju, NF frakcijos vardu kalbės ponė Melan arba ponas Matan. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip turbūt reikia vis dėlto apibendrinti padėtį, tai padaryta jau, bet aš pakartosiu. 2016 4 milijonai, daugiau kaip 400 tūkstančių jaunuolių buvo e, nedarbo liūne. Ir iš jų e, daugiau kaip 2 milijonai buvo eurozonoje. Trys ketvirtadaliai tokių bedarbių jaunuolių iš eurozonos 2012 penk, devinio iš, deviniose valstybėse narėse e, buvo daugiau kaip 10 procentų e, jaunimo nedarbo ir čia galiu minėti e, kelias valstybės narės, kuriuose 25 procentai jaunimo bedarbių dar tebėra. yra. Tad 2000, e, e, Belgija 22,10, e, Ispanija, Ispanija vėlgi daugiau kaip 10 procentų, Prancūzija 24 procentai, Graikija 28, galiu minėti Airiją, Italiją, Lenkiją, Portugaliją 31 procentas, Slovakija 26 su kableliu, Švedija 20,32 procentai. Viena, vienintelė, vo, vienintelėje Vokietijoje jaunimo nedarbas mažesnis negu 10 procentų. Nuo 2012 metais ES galinėjasi su ekonominė krize, kuris siaubia ES ir dabar milijardai skiriami valstybėms, kuriuose labiausiai nuo, nuo darbo kenčia e, jaunimas, 11 valstybių narių jaunimo nedarbas didėja. Ir visa tai rodo, visa tai kvestionuoja priemonės, kurių imtasi, galima paminėti ir Prancūziją. Dabar ES ėmėsi, ėmėsi priemonių, kurios iš tikrųjų nedavė norimų gerų rezultatų ir tokių rezultatų nebus ir rytoj. Ir baigdamas, ponė pirmininkė, ES gal daugiau šiaip jau laikytina budeliu, kuris, kuris e, iš tikrųjų prieš suteikdamas, e, nukirsdamas savo aukoms galvą, šiek tiek dar stengiasi šiek tiek pagydyti, šiek ten ir, ir ten, kitur. Pone Moran Šartie, ačiū ponė pirmininkė. Dabar pagal Eurostato šaltinius. Jie rodo, kad 2015 metais e, išeinančių anksčiau iš mokyklų skaičius didesnis negu palyginti su 2008 metais. Tai vėlgi gal susiję su e, ekonominė krize, gal tiesiog e, su, tai susiję. Tad aš nemanyčiau, kad čia iš anksto jau būtų galima džiaugtis. Reikėtų paieškoti to reiškinio priežasčių. E, Antras klausimas. 16 milijonų jaunimo, jaunuolių pasinaudojo jaunimo garantiją ir iš jų paminėjot, kad 10 milijonų gavo arba darbą, arba susirado praktiką, e, mokymo kursus. Taip, aš čia pritarsiu e, kolegė Thierry. Mm. Mm. Ir trečias dalykas. Jūs minėjot, e, kokios svarbios buvo užmėgstos partnerystės tarp įvairių tarnybų, kurios susijusios su jaunimo garantija. Bet e, kita vertus, tos tarnybos šiaip jau tarsi ir užmygo ties pasiekimais. Toliau dar minėjot, kad e, šiaip jau dabar sunkus, suvo, e, sunku, sunkiai suvokiamas ryšys tarp jaunimo garantijos ir jaunimo užimtumo iniciatyvos. Kaip kad kolegė Martina sakė, kad reikia parodyti, kokių rezultatų, kiek veiksminga buvo e, politika. Tačiau mes turėtume aiškiau suvokti vis dėlto šitą ryšį tarptų dviejų iniciatyvų. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį e, kitai kolegijai, bet dabar šiek tiek e, sukeisiu darbo tvarką, pakeisiu darbo tvarką, pirmiausia, suteiksiu žodį iš karto dviems prelegentams, o po to mums tada liks daugiau laiko pateikti klausimams. Labai ačiū, Rolanai. Aš norėčiau pakalbėti jaunimo užimtumo iniciatyvos klausimų jo, to, jos įgyvendinimo klausimų. Tai yra kitas darbo atvarkės punktas. Gerai. Ir dabar žodį suteiksiu poniai Antia Anjai Merikord. Merkord. Thank you very much. Um, thank you very much for the... Ačiū, ačiū už kvietimą pasisakyti čia. Uh, Iš esmės e, dabar aš e, blaškausi truputėlį tarp jaunimo garantijų ir tarp jaunimo užimtumo, bet bet kokiu atveju kalbėsiu vieną didelę bendrą temą. Aš kalbėsiu komisijos vardu, pristatysiu praėjusiais metais pristatytus rezultatus. Aš Anglijoje analizavau jaunimo užimtumo iniciatyvas ir taip pat iniciatyvas, kurios susijusios su jaunimu. Taigi, ką aš trumpai norėjau pasakyti. išvadas susijusias su įgyvendinimu tų iniciatyvų, apie jų rezultatus norėsiu papasakoti, apie iniciatyvas, e, jų stipresias ir nas vietas ir rekomendacijas susijusias su jaunimo užimtumo iniciatyvomis. Kai, kai, kokia, kaipgi veikia šita iniciatyva? Mes jau trumpai kalbėjome apie ją. Taigi, kam taikoma ši iniciatyva? Tai būtent regionams 20 valstybėse narėse. Jos būtent tie regionai atitinka kriterijus tą iniciatyvą taikyti. Nuo 2012 metų jaunimo nedarbo lygis buvo fiksuojamas. Ir tai būtent apie 20 procentą buvo išaugęs šitas nedarbas nuo 12 metų mes matome, kad ir jaunimo garantija taip pat taikai gali būti taikoma tokiu atveju. Netiko kai kurios valstybės a, tada, tam tikrų kriterijų, būtent a, e, nes visų pirma tie kriterijai buvo skirti nuo 16-25 metų jaunuoliams arba 29 metų jaunuoliams gyventojams tinkamų kriterijus atitinkančio regiono. A, Taip pat nebuvo jokio finansavimo skirta kitoms reikmėms. Tai, tai būtent, kad jaunuoliai nepatektų į rizikos grupės. Dabar trumpai. Mes žinome, kad šita iniciatyva įtraukta į Europos struktūrinio fondo struktūras 14-20 e, tai metų ir tai pajamos ir tai lėšos skirstamas pagal Europos struktūrinio fondo struktūrą. Mes girdėjome apie lėšas, 3,4 milijardai eurų skirta yra, iš jų 3,2 milijardai konkrečiai skirta jaunimo užimtumo iniciatyva, o 3,2 milijardai tai buvo Europos struktūrinio fondo lėšos. Bendras finansavimas yra būtent numatytas 1,1 milijardas. Iki tiek didžiausias gavėjas, tai yra šios valstybės Ispanija, Italija, Prancūzija ir Lenkija, o mažiausiai lėšų gavo e, Slovenija, Kipras ir Čekija. Yra taip pat konkrečios taisyklės, kurios buvo priimtas, kad būtų greitai įgyvendintas šitas iniciatyvas, kad būtų greičiau skiriamas tas lėšas, bet nebuvo daug didelio poveikio, kurio buvo tikėtasi iš, to, iš tų taisyklių. Kągi mes žinom apie e, jaunimo užimtumo iniciatyvos gyvenimą. 2015 m. lagučio mėnesį mes atlikome e, tyrimą, mm, bet mes nesitikime, kad kažkas pasikeitė, pasikeitė nuo to laiko, kaip tos iniciatyvos ir gyvenimas valstybės narėse. Yra mm, daugybė paramos priemonių valstybėse narėse, tai dvi ar trys priemonės paprasčiausiai taikomos. Dažniausiai Pirmiausia, kvalifikacijos didinimas arba e, darbo patirties kaupimas. 83 procentai. Mm, būtent e, atinkamo institucijų taiko tokią, tokią priemonę, taip pat yra stažuotės ir, ir pameistrystė, taip pat atitinkami kursai, ir apie 50 procentų valstybių įgyvena tokias priemonės. Yra ir kiti e, dalykai, pavyzdžiui, Italijoje ir Prancūzijoje, kur, pavyzdžiui, at, at, atliekami tyrimai susiję su, su pilietybė ir apie, apie 60 procentų e, lėšų yra skiriama e, darbo paieškai, darbo vietų kūrimui ir konsultacijoms. Visos valstybės e, taiko atitinkamus veiksmų planus, kurie yra skirti konkretiems asmenims. E, panaudodamas tas lėšas labai svarbu, kągi valstybės laiko tais veiksmų planais. Tai yra dažniausiai e, priemonių paketai, pavyzdžiui, vertinant jų poreikius, veiksmai susijęs su, su jaunimu. Taip pat buvo klausima, klausimas dėl novatoriškų arba inovatyvių priemonių. Mes pažiūrėjome, kaip jas taiko valstybės narės, yra tam tikrų pavyzdžių yra, <laughs> ir kaip. E, nustatyta e, daug priemonių, e, daug lėšų yra teikiama per jau turimas priemonės, bet nebūtinai per, per novatoriškas priemonės. Lenkijoje, Prancūzijoje Yra tobulinamos priemonės, čia yra tokių priemonių taikoma nemažai. Ir vienas iš veiksnių yra, žinoma, laikas. Yra didelės organizacijos, kurios e, turi tam tikrą patirtį, skrisdamos tokias lėšas. O kitoms e, įmonėms, kurios buvo mažesnės, arba organizacijoms buvo šiek tiek mažiau laiko pasiruošti. Taigi, ką mes e, žinome apie rezultatus šių iniciatyvų. 13-14 metais buvo pradėta taikyti su priemonės, lietai pradėta taikyti. Nėra e, duomenų apie šį laiką. Toliau buvo priimti, priimtas įgyvenimo ataskaitas. Keletasdešimt tūkstančių dalyvių dalyvauja šiose iniciatyvose. Nėra patikimų duomenų iš to laikotarpio. ir 1,5 e, milijonai e, narių, tai jaunų žmonių dalyvautųse programuose, bent jau teigiama taip, e, bet aš manau, kad kaip Ispanijos valdžia, valdžios atstovai pasakė, kad taip nėra, nes daug jaunų žmonių buvo registruota tose iniciatyvose, bet jie nepasinaudojo. 600 tūkstančių, pavyzdžiui, buvo užsiregistravę 2016 metais kovo mėnesį, bet tik tai 225 tūkstančiai pasinaudojo šiomis iniciatyvomis. Tai reiškia, e, apie pusę gali būti jaunų žmonių pasinaudojo tomis iniciatyvomis. Ir tai tiesiog mes remiamės tam įtėdėmėjimis, kurios patikė valstybės narės. E, taip pat yra sunkumų nustatant e, pažeidžiamas grupės. Tik šiaip 15 metų pabaigoje buvo sustartas sunkumais, apibrėžiant, e, kokiu poreikiu reikia tai incentyvams. Pirmiausia, e, e, valstybės narės daugiau dėmesio skiria 15-24 metų jauniems žmonėms, jauniems vyrams. Ir taip pat bedarbiams daugiau buvo skirta dėmesio nes e, kai kuris atvejais taigi tie bedarbiai nebūdavo netgi registruojami darbo biržose. Dabar e, kokia apreptis yra šios iniciatyvos? Žinoma, šios iniciatyvos neapima visų poreikių, jos netenkina visų poreikių valstybės narėse, tai regionams jos yra skirtos. Įdomu e, pažiūrėti, kaip, kaip 2016 metais Liepom, Liepos mėnesį, kiek, e, kokia, kokia proporcija jos apima tuos poreikius. Pažiūrėsime į grafiką. Tai matote, kad yra daugybė skirtumų tarp valstybių narių. Tai būtent kiek, e, kiek poreikių yra dengiama iš šių iniciatyvų. Pavyzdžiui, Latvijoje, Airijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje. Tai yra daug žmonių, jaunų žmonių kur poreikiai yra patenkinami šią iniciatyvą, o Rumunijoje, Junktinėje karalystėje, Čekijoje, Lietuvoje taip, tai yra labai nedaug. Nedidelis iš procentinis dydis. Tai kokie rezultatai? 2015 metų pabaigoje. Taigi kokie pokyčiai kas baigė dalyvautuose iniciatyvose. 2015 metais buvo apie 500 tūkstančių dalyvių. Apie 40 procentų būtent baigė dalyvauti šioje programoje, tai, tai reiškia, kad 40 procentų pradėjo dalyvauti iniciatyvoje, atliko dalyvavo visoje programoje ir ją pabaigė. Ir ateityje tikriausiai panašus skaičius baigsi. Tai yra vidurkis yra 70 procentų tokių žmonių valstybės narise. Aš apie 80 tūkstančių gavau pasiūlymą, tai, tai yra apie 40 procentų, gavau pasiūlymą e, stažuotis ar mokytis, 109 tūkstančiai. Po šios iniciatyvos e, toliau studijavo, mokėsi arba e, įgyjo profesiją, o kai kurie negavo mm, pasiūlymų tokių, tokių turėjo mokytis ir nepasinaudojo galimybėmis. Na, iš tiesų, tas rezultatas nėra toks blogas, nes kai kuriuose valstybėse yra 25 procentai arba 50 procentų jaunų žmonių, kurie dalyvauja šioje programoje, kurie gauna atinkamus pasiūlymus. Taigi, o kokie tie yra pasiūlymai? Kokia jų kokybė? Tas klausimas nuolat kyla, nes daug valstybė apibrėžia tą kokybę labai skirtingai. Mes, mes bandėme nustatyti, kokie tie kriterijai, kai kurie valstybei, kai kurios valstybės narės sakė, kad tai turi būti tvarūs tie pasiūlymai, kai kurie, kai kurie tinkami, kaip tinkami buvo apibrėžiami. Bet mes nežinome, ar tie iš tikrųjų pasiūlymai buvo tvarūs, kiek truko, pavyzdžiui, tos stažuotės arba mokymas, gal šešis mėnesius po, po programos pabaigimo. 17 metais mes turėsime ataskaitą šiais rezultatais. Trumpas pavyzdys iš Slovenijos buvo paprašyta įtraukti šį pavyzdį, nes kaip palyginimas su Ispanija, nes, nes Slovenija būtent teigiamų rezultatų pasiekė. Ir vienas regionas atitiko kriterijus, finansavimo kriterijus, ir skirta buvo 20,7 milijonai Europai. Tai buvo vienas iš mažiausių įnašų. Ir šimtas milijonų eurų yra skiriama paprastai per metus e, tokioms e, jaunimo iniciatyvams e, vien tik, vien tik Slovenija, o čia buvo gautas europinis finansavimas. Tai, tai buvo, tai buvo pirmasis iššūkis, tai programa, kuri buvo subsidijuojama būtent tomis ES lėšomis e, skiriant užimtumą skatinti. 2859 žmonės dalyvavo, apie 1897 jauni žmonės 16 metų birželį e, gavo pasiūlymus toliau, toliau dirbti arba mokytis. Vėliau e, rezultatai turėtų gerėti. Slovenijoje e, ši iniciatyva yra labai tikslingai nutaikoma. Nes apie 400 tūkstančių žmonių yra e, tos amžiaus grupės, bet e, tik nedėlė dalelė jau pasinaudoja šią iniciatyvą. Tai kokios silpnos ir stipriosios vietos yra jaunimo užimtumo iniciatyvos. Stiprybė yra ta, kad papildomos lėšos yra skiriamos. Tai jų jaunimo užimtumas tai yra vienas iš politikos prioritetų. Tai reiškia, kad į politiką patenka e, šis tikslas ES valstybės narėse. Kitas dalykas tai yra mm, saliginis lankstumas. Dar dažnai ta, ta iniciatyva teigiamai vertinama vietos lygiu, nes pritaikyta yra vietos reikmėms tai teigiamai, todėl teigiamai vertinama. Ir jaunimo garantija, pirmiausia, tai yra, taip yra pristatoma ir įgyvendinama. Ir mm, ir periname nuo senosios tradicinės pasiūlą pagristos sistemos prie naujos. O silpnosios vietos yra Tai, tai pirmiausia yra laikas, kai buvo e, nustatyta šita, šita iniciatyva. Arba e, pristatyta ši iniciatyva. Tai, tai, tai būtent nebūtinai tas laikas, nebūtinai pasiruošusios buvo valdžios institucijos įgyveninti. Kitas dalykas tai yra a, e, lėšas. Kai kuriuose valstybės narėse nacionalinis vertinimas rodo, kad e, tų lėšų nebūtinai pakanka, skus, e, e, sunku, sakykime, rasti tos jaunus žmonės, kurie, pavyzdžiui, administraciniais būdais yra nepasiekiami. Toliau ši iniciatyva vertinama kaip biurokratinė ir kaip sukelianti administracinę naštą. Nes labai sunku kartais nustatyti tų jaunuolių gyvenamąją vietą, jie kartais neturi tokios, nėra kažkur registruoti, tai jie, jie turi tai įrodyti. Ir nelankstumas. Taigi, kaip mes toliau tęsime šį darbą, yra dar šiek tiek laiko, gal galėsime užduoti klausimus. Taigi, dabar, dabartinis įgyvenimo laikotarpis susijęs su tos programos tesimu po 2016 metų. Reikia pirmiausia dar įtartinti, kokie regionai dabar a, turėtų būti remiami šiomis lėšomis, kokia veikla. Taip pat toliau tolesni moksliniai tyrimai turėtų būti atliekami. Ir a, panašus fondai turėtų būti veiksmingiau naudojami ir suderinami su dabartinė iniciatyva. Ačiū. Merci pour euh, ces informations. Labai ačiū už tokią didelę e, svarbę informaciją, ačiū už jūsų nuveiktą darbą. Na, dabar pereisiu prie kito klausimo, būtent jaunimo užimtumo iniciatyvos e, e, regioninės e, specifikos ir žodį suteiksiu poniai Elvyrai Gonzalės Gagu. 15 minučių skiriu Jums. Thank you. Thank you to... Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pristatyti Ispanijos atvejį, nes manau, kad jis yra įdomus e, ir jis jau buvo paliestas čia. Aš esu čia, nes Aš esu Europos ekspertizių centro atstovė. Mes dirbame komisijos e, užimtumo generaliniam direktoratui ir mes e, e, darome mokslinius tyrimus, kažkokius tyrimus, kurie yra susijęs su jaunimo garantijos įgyvendinimu. Aš savo prezentaciją suskiršiu į keturias dalis ir aš kalbėsiu apie įgyvendinimo E, susitarimus, su, e, kalbant apie jaunimo garantijų iniciatyvą ir jaunimo užimtumo iniciatyvą. Aš paaiškinsiu, e, kaip įgyvendinama, įgyvendinamos šitos garantijos Ispanijoje. Trečioje dalyje pakalbėsiu apie tendenciją susijusią su jaunimo darbu ir nedarbu. Ir paskui pateiksiu keletą išvadų ir rekomendacijų. Kalbant apie e, įgyvendinimo įsipareigojimus, aš norėčiau pasakyti, kad 2013 m. balandžio mėnesį E, prasidėjo šių iniciatyvų įgyvendinimas e, ir jau 2013 metais buvo taikomos tam tikros programos žmonėms, kurie yra jaunesni nei 30 metų. Tais metais, 2013 metų gruodžio mėnesį mūsų vyriausybė pristatė jaunimo garantijos įgyvendinimo planą ir iš tiesų tai buvo beveik nukopijuota ta pati e, strategija, kuri buvo e, inicijuota tų pačių metų balandžio mėnesį. E, po metų, 2014 metų gruodžio mėnesį buvo patvirtinta e, veiksmų programa E, jaunimo užimtumo programa ir e, būtent pagal šitą programą yra įgyvendinama jaunimo garantija. Kalbant apie jaunimo užimtumo iniciatyvą, reikia pabrėžti, kad 80 procentų E, šita jaunimo užimtumo iniciatyva sudaro 80 procentų e, e, jaunimo garantijų iniciatyvai skirto fondo. E, 943 milijonai eurų yra skirti Ispanijai e, siekiant įgyventi šitas programas. Tai yra didžiausias, e, didžiausia suma, o kalbant apie bendrą finansavimą, tai iš viso susidaro apie 2 milijardai eurų. E, e, e, reikia pasakyti, kad šių garantijų kriterijus atitinka visi Ispanijos regio, regionai ir šita programa yra taikoma žmonėms, kurie, neturi, nei, kurie nei nesimoko, nei dirba. Ir, ir tokie, kurie priklauso e, amžiaus grupiai nuo 15 iki 24 metų. E, tie kriterijai e, iš šių iniciatyvų yra tokie griežti, kad mums atrodo, kad būtent dėl to E, nedaug jaunų žmonių nagri, dalyvauja šiuose programuose. 2016 m. gruodžio mėnesį tie reikalavimai buvo šiek tiek sušvelninti, ypač e, tas reikalavimas, kad reikia būti užsiregistravusiam e, darbo, vietos darbo biržoje. E, reikia būti užsiregistravusiam e, kaip, jaunimo, e, kaip naudos gavėjai pagal jaunimo garantijų iniciatyvą. Dabar užtenka būti užsiregistravus tik kaip vienam iš jų. Visi Ispanijos regionai atitinka kriterijus ir, ir pusė visų išteklių yra skirta regionams. Kaip žinote, Ispanija yra griežtai į regionų suskirstita šalis ir tai atsispindi taip pat ir užimtumo pro politikoje. Kalbant apie išteklius skirtus jaunimo garantijų iniciatyvai, tai jie yra skiriami regionams atitinkamai pagal jų poreikius. Tačiau programa yra koordinuojama centralizuotai. Ir reikia pasakyti, kad atsirado daug partnerysčių su įvairiais veikėjais ir uh, apie 84 procentai įvairių vietos įmonių dalyvauja tose partnerystėse. Ir, e, pavyzdžiui, atsirado partnerystės tokiais kaip e, Nacionalinis jaunimo institutas ir taip toliau. E, taip pat yra bendradarbiaujama ir su atitinkamomis ministerijomis. Ir e, 2016 m. gruodžio mėnesį E, mūsų švietimo e, ministerija bei socialinių reikalų bei sveikatos apsaugos ministerijos taip pat tapo socialiniais partneriais e, šių garantijų. Tai reiškia, kad šitos ministerijos nebuvo įtrauktos pradžioje į įgyvendinimo procesą. Yra labai svarbu pabrėžti, kad Ispanija įgyvendino labai daug reformų susijusių su jaunimo garantijų ir jaunimo užimtumo iniciatyvų įgyvendinimą. Ir e, e, jau 2012 metais mes e, įgyvendinome tam tikras pro, programas, kurios padėjo regionų administracijoms geriau gyventi šitas pro, pro, programas. Kalbant apie jaunimo įžimtumo iniciatyvą ir jos įgyvendinimą, kaip jau paminėjo prieš mane kalbėję prelegentai, e, Ispanija atsilieka nuo ES vidurkio pagal šių programų, programų įgyvendinimą, bet man atrodo, kad 2016 metais buvo pasiekta ypatingos pažangos. Ir kalbant apie e, amžiaus grupę nuo 15 iki 29 metų, 2017 e, m. vasario mėnesio duomenimis e, būtent 31,9 procento tokio amžiaus žmonių e, apima šita programa. Aš tiesiog paėmiau naujausius duomenis statistikoje ir, ir suskaičiavau tą procentą. E, koks jis yra būtent šioje amžiaus grupėje. E, taigi beveik 32 procentai, e, bet tai yra mažiau nei ES vidurkis, tačiau tai yra dvigubai daugiau negu buvo Ispanijoje, tas rodiklis, kuris buvo Ispanijoje lygiai prieš metus, tai yra 2016 metų vasario mėnesį Toliau kiti, re, e, kiti skaičiai, kuriuos paėmiau iš Europos komisijos atitinkamų studijų e, iš tiesų yra didžiuliai skirtumai tarp regionų. Pavyzdžiui, e, Andalūzijoje, Asturijoje, Galicijoje yra e, virš 40 procentų net, o kitose regionuose netgi mažiau nei 20 procentų. Kaip jau minėjau, skaičius aš ėmiau iš Europos komisijos e, ir, e, pavyzdžiui, kalbant apie e, teigiamą, apie reikia pasakyti, kad, kad apie 31 procentas žmonių gavo kažkokių pasiūlymų, o kai tuo tarpu ES vidurkis yra apie 70 procentų. E, e, toliau kitas, yra, e, indik, kitas rodiklis yra tvarumas, tai e, Ispanijoje tas tvarumo rodiklis yra 37,7 procentai ir tai atitinka beveik ES vidurkį. E, kodėl e, Ispanijoje vėluojama įgyvendinti šią programą? Kokios e, priežastis yra? Visų pirma, tai netikrumas, kas atitinka šitų iniciatyvų kriterijus. Taip pat e, neigiamai įtaką daro tai, kad šitų programų periodai, programavimo periodai laikotarpiai persidengia. Ir 2016 metais dauguma e, taikė jau atitinkamas priemonės, bet nebuvo dar aišku, ar tos priemonės atitiks šią programą. Taip pat kita priežastis yra e, bendra ekonominė situacija ir fiskalinė konsolidacija. E, 2007-2014 metais e, nebuvo biudžeto lėšų e, skirtų e, užimtumo problemų sprendimui ir e, taip pat trūko aktyvių darbo rinkos e, politikos veiksmų. Ir e, jeigu mes pažiūrėsime, kiek yra, koks biudžetas e, užimtumo problemų sprendimui yra skiriamas vienam žmogui, tai būtų 10 e, procentų, Ispanijoje tai sudarytų 10 procentų to, kas yra, pavyzdžiui, skiriama Danijoje, e, Vokietijoje ir panašiai. Tai reiškia, kad e, e, Ispanija nesugebėjo kompensuoti to, tos spragos, kuri buvo susidarius dėl ekonominės situacijos. Taip pat e, ir reikia kalbėti apie regionų įvairių institucijų pajėgumus, nes būtent regionai yra atsakingi už šitų iniciatyvų įgyvendinimą. Taip pat inovacijų stoka, apie tai taip pat jau buvo minėta, e, dažnai e, labai nedaug e, e, jaunimo gauna pasiūlymus, darbo pasiūlymus yra tik apie 30 procentų ir tai yra susiję tik su egzistuojančiomis darbo vietomis, o jeigu kalbėtume apie naujų, naujas darbo vietas, tai jos dažniausiai yra susijęs su aukštesnė kvalifikacija, taigi dauguma tų, kurie gavo pasiūlymus, dirba mažų garantijų darbą. Toliau apie jaunimo darbo ir nedarbo, užimtumo ir nedarbo tendencijas Čia jūs matote du grafikus. E, grafikas kairėje rodo užimtumo ten, tendenciją, tai yra, atsiprašau, nedarbo tendencijas ir pagrindinė žinia yra ta, kad jaunimo nedarbas sumažėjo, vienu milijonu bedarbių sumažėjo per metus. Ir dauguma tų žmonių turėjo maž, žemo lygio išsilavinimą. Iki E, tai reiškia, tiesiog iki 2015 metų sumažėjo jaunų darbo neturinčių žmonių e, skaičius. Bet kita vertus atsirado ir žmonių, kurie prarado darbą e, tuo metu, kai buvo finansų krizė, tai yra nuo 2008 metų, bet nuo 2013 metų atsirado galimybė e, e, e gauti darbą, bet tik tai 21 tūkstantis naujų darbo vietų buvo sukurta. Taip pat yra didžiuliai regioniniai skirtumai E, kai kuriuose regionuose yra 40 procentų jaunimo nedarbas, o yra regionų, kuriuose yra tik 6 procentų jaunimo nedarbas. E, toliau e, to, tų darbo vietų kokybė, kaip jau minėjau, e, e dažnai e, tie, tos darbo vietos, kurios yra pasiūlymos, dažni, dažniausiai tai yra laikini laikinos darbo sutartis, nedideli atlyginimai ir e, prastos darbo sąlygos. E, kalbant apie rekomendacijas Ispanijai, aišku, Ispanijai reikia pagerinti šitų abiejų programų įgyvendinimą. E, visų pirma, jinai turėtų pabaigti kurti integruotą informacinę sistemą. E, kol kas jinai dar nėra baigta. Ir e, būtų labai svarbu, kad ta informacinė sistema leistų stebėti ir vertinti viską, kas vyksta. Taip pat reikia pagerinti įgyvendinimą tose regionuose, kurie atsilieka. E, taip pat reikia e, padidinti viešojo sektoriaus pajėgumus, tai yra daugiau skirti kvalifikuotų darbuotojų šiam, šiam tikslui. Ir taip pat reikia e, taikyti papildomas kažkokias priemonės pagal poreikį. Taip pat reikia pasakyti, kad Ispanija nepakankamai investuoja į naujas užimtumo priemonės. O, o aišku, E, kitas e, iššūkis yra kova su socialinė e, atskirtimi jaunų žmonių. Tai bet tai taip pat yra ir iššūkiai visai Europos Sąjungai. Ir mes turime čia kalbėti apie fondų lėšų įsisavinimo laikotarpį ir tikimės, kad Ispanijai pavyks įgyvendinti visus skirtas fondų lėšas. E, turint omenyje, kad jaunimo užimtumo iniciatyva sudaro 80 procentų jaunimo garantijų iniciatyvos, tai mes tikimės, kad e, tai, tai reiškia, kad jau 2023 metų e, liks tik tai 20 procentų biudžeto lėšų. Tai reiškia, kad labai sumažės biudžetas. Dabar lauksiu jūsų komentaro. Ačiū uždėmesi. Labai ačiū. Ačiū už tai, kad pateikėt e, konkrečių Ispanijos regionų padėtį ir dabar suteiksiu po dvi minutės frakcijų atstovams, šešėliniams pranešėjams. Pone Toms. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū kartu prelegentėms už informaciją. Iš tikrųjų, išgirdom labai įdomių, įdomios statistikos. Dabar išklausius pasisakymų, tai mes turėtume mąstyti apie tai, ar ta programa pasiteisino. Nes juk ES lygių mes tikrai investavom nemažai Ir iš tuome statistikos matom, kad valstybės narės nevienodai įsisavino numatytas lėšas. Kita vertus, dėl to kaltos ne vien tik tai ES institucijos. Mes turėtume kartu suvokti, kiek sėkmingai veikia valstybės narės, kiek veiksmingos buvo jų nacionalinės programos. Na, o dabar prieš e, kalbėdami apie šios programos tesimą ar jos tiesiog nutraukimą, manyčiau, taip sutarėm, kad e, reikėtų vis dėlto tęsti programą, nes matom, kad e, ji suteikia nemažai teigiamų rezultatų. Ir jūsų išvados, jūsų tyrimo rezultatai mums padės priimti sprendimus dėl geresnio fondų lėšų panaudojimo. Porą dalykų paminėsiu. Tai, kad mes turim tokius fondus ir numatom lėšų, e, tai gerai. Bet mes turėtume mąstyti e, iš ilgalaikės perspektyvos Mes turėtume, norėd, norėdami ilgalaikių sprendimų, mes turėtume vėlgi paskatinti ūkio augimą, įkvėpti jam gyvybę. Dabar, kai programa bus baigta, jaunimui skirta programa tai tada turėsim užtikrinti pakankamą darbo vietų skaičių darbo rinkoje. EKR vardu atstovų nėra, ponia Blabajova, Aldė frakcijos vardu. Labai ačiū. Aš jau kai ką minėjau anksčiau, bet dabar, kai kalbam apie veiksmingumo vertinimą, tai mes turėtume mąstyti apie tai, kaip gauti ilgalaikių rezultatų. Čia svarbi jūsų nuomonė. Jūs matėt, kaip tos ta programa įgyvendinama valstybėse narėse. Tad svarbu siekti ilgalaikių rezultatų, nesitenkinti vien trumpalaikiais. Antras klausimas. Jaunimo užimtumo iniciatyva dažnai laikoma kaip um, biurokratiška, per daug um, sudėtinga. Tad kaip būtų galima pakeisti kad būtų galima lengviau pasinaudoti lėšomis pagal šią iniciatyvą. Nes noriu pabrėžti tai, kad mes turėtume išlaikyti sinergiją tarp įvairių ES politikos ryčių, e, ne vien e, tarp švietimo, mokymo, užimtumo, bet apskritai kitų su jaunimu susijusių politikos ryčių. Ir paskutinis dalykas Valstybėms narėms ir regionams svarbi yra ir komisijos pagalba tam, kad šios galėtų įgyvendinti iniciatyvą ir garantiją. Tad e, komisijos e, šiaip jau vaidmuo, koks yra e, užpildant spragas. Šiaip jau komisija iš tikrųjų jau nemažai teikia techninės pagalbos valstybėms narėms ir jų regionams. Ačiū žaliųjų frakcijos vardu ponia Žantke. Ačiū. Aš irgi norėčiau padėkoti pastarosioms dviems pas pranešėjoms. Ispanijos pavyzdys rodo, kad reikėtų užtikrinti politikos darnumą vidinį, nes e, tie 68 procentai paminėti atsirado dėl to, kad e, Ispanija buvo vadinama problemiška šalis ir tai reiškia, kad šiai sričiai e, skiriamos lėšos buvo gerokai apkarpytos, bet kita vertus vėlgi reikia užpildyti kažkaip tas susidariusias spragas. Tačiau elgtasi buvo nedarniai vėlgi Ispanijos pavyzdys rodo, kad jaunimo žimtumo iniciatyva buvo įgyvendinta nepakankamai. Ir mes turėtume konkrečiai mąstyti, kaip spręsti jaunimo nedarbo problemą, ypač pietų Europos valstybėse. Turim kurti darbo vietas, turim skatinti daugiau investicijų kad auktų ekonomika, nes be to nebus darbo vietų, nebus galimybių jaunimui susirasti darbo vietų. Tad tą išvadą galima padaryti išklausius apie padėtį Ispanijoje. Dar turiu klausimą kitai prelegentai. E, jaunimo užimtumo iniciatyvos įgyvendimo padėtis ES. Jūs paminėjot kad reikia papildomų tyrimų. Ir tai tiesa, nes iš to, ką jūs pasakėt, man aš nesusidariau išsamaus vaizdo. Tai gal jūs pasakysit, kada bus galima suvokti visą padėties vaizdą, kokių konkrečiai tyrimų reikėtų dar numatyti, tyrimų skirtų ne vien jaunimo užimtumo iniciatyvos įgyvendimui, bet kartu ger, tyrimų gerosios praktikos e, tų atvejų, kurie pasiteisino vienoje valstybėje narėje, iš kurių gali daug ko pasimokyti kitos. Ačiū. Dabar ponia Strotampa. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu porą komentarų ir klausimą. Maničiau, abi šios priemonės jaunimo užimtumo iniciatyva ir jaunimo garantija e, iš tikrųjų e, turi, e, turi, jos konkrečiai orientuotos į nesimokančius, nedirbančius jaunuolius. Dabar iš Ispanijos patirties matom, kad tos dvi iniciatyvos fokusuojasi teisingai, bet kita vertus jos per daug susifragmentavusios. Nes dabar matom, kokia parama teikiama mm, jaunuolėms tarp 17 e, ir tam tikro, tam tikro amžiaus jaunuolėms. Tai čia paminėtinos keturios programos, kurios įgyvendinamos paraleliai vienu metu Ir dabar ruošiama dar nauja visiškai iniciatyva. Tai mes turėtume mąstyti apie visos sistemos veiksmingumą. Kaip jau sakiau, sistemoje fokusuojamasi į teisingas vietas, bet labai susifragmentavę viskas. Taip, komisijos pasiūlymai geri, e, ir Europos parlamentas pritarė būtent pasiūlymams, kad ES padeda valstybėms narėms. Kita vertus, priemonės turėtų būti geriau koordinuojamos ne vien nacionalinių, bet e, ir komisijos lygių. Na ir dabar dėl to jaunimo solidarumo kitos priemonės. Komisijos komunikate sakome, kad užimtumo iniciatyva jaunimo garantija bus dvi programos, kurios prisidės prie tos trečios naujos priemonės, solidarumo priemonės kūrimo ir įgyvendinimo. Na ir dar klausimas, jis man atrodo labai svarbus. Buvo paminėta, kad e, Slovenijoje jau įgyventinamas maždaug 20 milijonų vertės projektas ir 2000 jaunimo dalyvauja tame projekte. Tai iš tikrųjų labai toks e, dosnus projektas, bet ar jūs manot, kad būtent jo pakanka? Pirmininkas, mums lieka dar mm, maždaug 10 minučių ir suteiksiu žodį ponui Varnai Nes aišku, kad per dešimt minučių visus pateiktus klausimus atsakyti beveik neįmanoma, tai gal suteiksiu vėlgi žodį mm, vienam ar, ar keliems mūsų ekspertams, kad galėtumėt atsakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Man netaip jau lengva, man reikia atsirinkti klausimus skirtus man ar mano kolegiams. Tai aš tada tiesiog atsakysiu į klausimus susijusius su jaunimo garantija. Pirmiausia, buvo kalbama, kad jaunimo garantija, tai yra duomenis apie jaunimo garantijos įgyvendimą mm, netolygus, mm, ypač e, duomenis apie prieigą prie paslaugos. Bet čia jaunimo garantija yra nauja politika naujos ryties politika e, tik pradžia yra ir mes duomenų turim tik nuo 2014 metų, tad reikia šiek tiek palaukti, kol duomenys pasidarys visiškai patikimi. Bet teisingai buvo pasakyta, kad pažanga nevienoda ir tai matyti iš konkrečių pavyzdžių, kita vertus situacija valstybėse narėse irgi nėra vienoda. Na, o klausimas dėl to, kiek jaunimo dalyvauja toje garantijoje, kiek palieka jų, tai čia vėlgi situacija nevienoda. Kai kurios valstybės narės tiesiog pasirenka e, tą garantiją skirti tam tikram skaičiui jaunimo Kitos valstybės narės daugiau orientuoja e, programą į mm, mažesnį poreikių ratą ir dėl to tada sėkmingai baigusių išėjusių ten tą programą skaičius būna didesnis. Ta mes matėm iš konkrečių duomenų. Dar e, buvo klausimų apie tam tikras programas pagal jaunimo garantiją, kurios pasirodė neveiksmingos, pasenusios ir klausimas, ar jų nereikėtų atsisakyti. Bet turiu pasakyti, kad mes palaikom nuolat ryšius su valstybėmis narėmis, ne vien čia paminėtinas Europos semestras, yra jaunimo garantijos koordinatorių tinklas sukurtas ir mes kartais valstybėms narėms sakom, teikiam informaciją tais atvejais, kai tam tikras programas reikia šiek tiek pakoreguoti, patobulinti. Tai nereiškia, kad komisija gali nuspręsti, nutraukti tam tikras programas, tiesiog komisija gali patarti valstybėms narėms uh, patobulinti programas. Dar buvo klausimas toks, kaip mes įvertinam mm, užimtumo ir kitų e, pasiūlymų pagal jaunimo garantiją veiksmingumą. Užimtumo pas, pasiūla pati tokia veiksmingiausia. Mes dabar kaupiam duomenis esam surinkę duomenų apie tai, kas, kas, koks tolimesnis karjeros kelias jaunimo, kuris ten 3 mėnesius ar 6 mėnesius ar 12 mėnesių iš, išėjo ten, tam tikrą programą pagal jaunimo garantiją, bet mes turim tik tai duomenis už šešis, duomenų už šešis mėnesius, po kelių mėnesių turėsim, aišku, daugiau duomenų, iš kurių galėsim spręsti, ar ten tos programos veiksmingos ar ne. Toliau, darbo klausimas, ar pagal jaunimo garantiją e, siūlomos darbo vietos iš tikrųjų yra geros, gerų sąlygų darbo vietų, tai aš to negaliu taip vienreikšmiškai atsakyti čia su valstybėm narėm, reikėtų aptarinėti siūlomų darbo vietų kokybės klausimą. O dabar komisija dirba su tarptautinė darbo organizacija, mm, jo, e, apibrėžiam kokybiškų darbo vietų e, savoką ir kartu užimtumo komitete MKO tas klausimas svarstomas. Bet kita vertus tai daug kas priklausys ir nuo valstybių narių požiūrio. Toliau buvo klausimas apie e, gerosios praktikos pavyzdžius, nežinau, jau nebeturiu laiko, tai labai trumpai. Buvo klausimas apie amžiaus ribą, tai čia valstybės narės sprendžia, ar galima e, jaunimo garantiją taikyti e, jaunuoliams iki 29 metų. Ta galima daryti. Toliau buvo paklausta, ar iš jaunimo garantijos ten tų pasiūlymų reikia iš, iš, išbraukti praktiką, nes tik 12 atvejų būna, bet praktika suponuoja kartu ir darbo vietas. Bet atsakysiu konkrečiai, komisija neketina iš, išbraukti m, mm, praktikos iš tų jauni, pasiūlų pagal jaunimo garantiją. Ačiū. Aš pasistengsiu atsakyti į penkius klausimus. Pirmiausia, kaip reikėtų įvertinti veiksmingumą ir ilgalaikius rezultatus. Tai čia galima kalbėti apie jaunimo užimtumo iniciatyvos trump, vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus, jų e, pasiekimą. E, Aišku, galima vertinti poveikį, atsirinkti kontrolinės grupės, tai svarbu, bet nereikėtų pamiršti, kad yra valstybių narių, kuriuose tiesiog nėra gerų ar iš vis nėra duomenų įgalinančių vertinti veiksmingumą. Toliau, ką būtų galima pakeisti, kad būtų galima sumažinti administracinę naštą. Tai čia du lygiai. Jeigu dabar ta iniciatyva, ji būtų geriau suderinta su Europos socialinio fondo lėšų teikimo taisyklėmis ir kartu viešųjų pirkimų taisyklėmis, tai tikrai būtų mažiau biurokratinių kliūčių gauti paramą pagal jaunimo užimtumo iniciatyvą. Dabar kaip įrodyti, kad e, jaunuoliai e, tinka, kad jie gali teisėtai gauti paramą pagal jaunimo užimtumo iniciatyvą. Valdžios organai turi, aišku, pateikti daug įrodymų ten apie gyvenamąją vietą, kitus dalykus, bet e, kartu galima pasinaudoti ir vadinamaisiais tokiais švelnesniais įrodymais. O dabar, kada mes susidarysim geresnį vaizdą, Tai už poros mėnesių turėsim duomenis apie 2016 metus. Nežinau, ar jūs turės tų duomenų, bet komisija jų turės. Tad turėsim duomenų už 15-16 metus. O dėl gerosios praktikos pavyzdžių, taip pat tas vertinimas e, baigsis 2018 metų pabaigos ir galbūt bus jau sukaupta informacijos apie gerosios praktikos pavyzdžius, aišku, ta informacija bus pasidalijama. Aš neturiu daug informacijos apie Europos solidarumo priemonę, bet e, jei jaunimo užimtumo iniciatyva išliks, tai aš neįsivaizduoju, kaip tą iniciatyvą bus galima derinti su solidarumo fondu, nes čia tarsi galimybės jau išsemtos, gal komisija galėtų apie tai pakalbėti. Na ir galiausia, ar užtenka lėšų skirtų uh, individu, kiekvienam jaunimui? Tiesiog tai iš tikrųjų reikėtų investuoti šiaip jau daugiau negu tas tūkstantis eurų vienam e, asmeniu. Tačiau vėlgi tai priklausys nuo uh, tiesiog užsibrieštų tikslų. Dvi minutės. Norėčiau atsakyti į klausimą apie dėrėjimą. 68 procentai tai su tiek buvo paminėti. Taip, buvo laikas, kada lėšos tiesiog buvo užblokuotos. Taip mes suvokiam padėtį ir, ir todėl tai buvo viena priežasčių, dėl kurių e, e buvo labai lėta pradžia. Taip, e, e buvo pasakyta, kad e, Ispanijoje pirmiausia reikėtų skirti dėmesį į naujų darbo vietų kūrimą. E, E, tuo tarpu, kai mūsų jaunimo bendras išsilavinimo lygis yra labai aukštas ir tikrai būtų absurdas mėtyti jaunolius iš vienų mokymo kursų į kitus. Ispanijoje e, Ispanijoje yra sukurta paskatų, sakykime, skatinančių vėlgi uh, Uh, užimtumą tokių kaip, uh, kaip, uh, kaip sakykime, tam tikri atskaitimai nuo socialinių įmokų ar įmokų į pensijų santaupas, bet tos priemonės iki galo nepasiteisino. Mes pirmiausia turim pradėti nuo gerų darbo vietų kūrimo nes e, dotacijos papildančios atlyginimus tai tiesiog papildomas pelno šaltinis įmonėms. Tokia yra situacija. O kalbėdama apskritai apie Ispaniją, tai aš pirmiausia kalbu uh, apie regionus, nes čia puikios patirties regionai sukaupę. Antai Katalotijos regione uh, Labai daug teigiamų dalykų vyksta, daug bendradarbiaujama tarp valdžios institucijų ir jaunimo. Ir, aišku, kartu pasisakyčiau ir už didesnį skaidrumą. Nežinau dėl kokios priežasties, bet e, apie jaunimo garantiją Ispanijoje labai mažai žinoma. Na, o dėl tų solidarumo korpusų, tai aš neturiu pakankamos informacijos. Pirmininkas, labai ačiū. Iš tikrųjų, išgirdom įdomių išvadų ir visą tai rodo, kad mes dar turėsim nemažai dirbti šituo klausimu siekdami tų uh, labai didelių ES tikslų. Norėčiau padėkoti e, visiems ir kartu tiems, kas renks e, teminį dokumentą šią temą. Norėčiau kartu padėkėti, padėkoti e, kalbėtojams ir noriu iš karto atsiprašyti už tai, kad mes neturėjom laiko E, tokiam sudėtingam klausimui iki galo aptarti. Norėčiau kartu padėkoti komiteto nariams, kurie turėjo kantrybės ir liko salėje iki pat pergalgos pabaigos. Ačiū suprantama komiteto tarnybai, kuri, kuri mm, nuveikė tikrai didelį darbą ir toliau mes pranešimą šitą Toliau susitiksim tada jau Strasbūrė.